Sveikinu visus susirinkusius. Pradedame posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas - bendrosios diskusijos dėl 2012 metų biudžeto. Svarstysime ponios Balzani ir pono Fernandiš pranešimą. Parlamento pozicija dėl 2012 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais bei taip pat pono Bögės pranešimas dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Diskusijos prasideda ir pirmiausia žodį suteikiu e, Franceskai Balzani. Pranešėjai, prašau. Eh, grazie Presidente. E, viviamo in un momento di crisi e questa crisi. Labas rytas. Išgyvename krizę, ne tik ekonominę krizę,